E, komisijos pranešimas. Tai būtent NSA e, šnipinėjimo problemos ir e, nesiniai atskleista informacija, būtent kurią pateikė Vokietijos žvalgybos agentūra ir pane Jarova dabar pateiks šį komisijos pranešimą. Ponios ir ponai. Aš e, norėčiau pasidžiaugti progą, būtent pristatydama šią temą. Tai būtent e, Junktinio Amerikos valstijų ir Vokietijos žvalgybos agentūrų bendradarbiavimą. Na, iš esmės dar reikia patvirtinti daugelį detalių, bet remiantis e, spauda, daug, daug dalykų lieka neaiškių. Taigi, kokią apimtimi Vokietijos žvalgybos agentūra bei Indija buvo įstraukusi šį procesą, tai būtent rinkdama informaciją taip būtent tyčia ar ne, išnipinėdama NSA agentūrą, būtent kompanijose vakarų Europoje, būtent rengdama informaciją apie Vokietijos teisės aktų pažeidimus. Ir Šiuo atveju mm, taikoma mm, e, ne, ne ES e, teisė, bet e, valstybių narių teisė ir ES pagrindinių teisė ir laisvių hartija būtent yra taikoma tik tą apimtimi, kiek taikoma ir ES teisė valstybėse narėse. Todėl tokiu, tokiu atveju galima atkreipti dėmesį į teisės aktų taikymą. E, ir te, te, teisingumo teismas a, a, pateikė, kad valstybės narės turi pagrysti tokius skundus susijusius su, su žvalgybos agentūrų veikla. Bet kokiu atveju bendradarbiavimas E, tarp žvalgybos agentūros, pavyzdžiui, tai tarp valstybės narės ir šios šalies valstybės žvalgybos agentūros, tai yra tik tai valstybės narės kompetencijos reikalas ir turi būti traktuojamas remiantis valstybės narės teisės aktais. Žinoma, ir remiantis ES pagrindinių teisų ir laisvių hartijos principais. Ačiū. Pane pirmininkė, dabar dvi minutės ponui Fosui. Ačiū. Žurnalas Špygel šią savaitę parašė, kad NSA, žinant Vokietijos žvalgybos agentūrai, šnipinėjo vakarų Europos įmonės. Čia citata baigėsi. Tai iš esmės yra žinia spaudoje. Daugiau faktų apie šį teiginį nėra. Taigi, apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie tai, kad žvalgybos agentūros daro tai, ką ir paprastai daro. Taigi Europos tarnybos e, padeda šalių sąjungininkų žvalgybos agentūroms rinkti informaciją. Na, gerai yra, kad e, išaiškime savo nuomonę dėl masinio špionažo, masinio stebėjimo, e, būtent dėl to, kad, kad mes nepritarėme tam, kad būtų išnipinėjami politikai, įmonės. Tačiau mes tai jau pasakėme jau seniai. Todėl aš manau, kad mm, manau, kad tos diskusijos, kurios dabar vyksta, šio klausimu tikrai yra ir per anksti, ir, ir netinkamos, ir netinkamoje vietoje. Todėl mes neturime kažkaip demonstruoti visuomeniai, kad mes Europos parlamente kažką norime pakeisti, uh, žvalgybos institucijų veikloje, kad norime apriboti jų kompetenciją arba, arba e, apriboti nacionalinių žvalgybos institucijų veiklą. Mes neturime jokių argumentuotų faktų. Todėl mes e, čia galime tik tai kelti e, kažkokias spėlionės arba abejoti kažkuo. Nes iki šiol nebuvo jokio masinio stebėjimo arba kontrolės Europoje Iki šiol e, kalbama tik tai apie e, ryšio priemonių šnipinėjimą arba stebėjimą krizės regionuose. Todėl aš manau, kad mes galime kelti tik tai klausimą, kaip mes galime tik tai pagerinti kontrolę žvalgybos agentūrų. Ačiū, e, ponė Sipelė. Dviem minutėm. Ačiū. Iš tiesų aš norėčiau ponui Fosui pasakyti. A, buvo tik tai, ne tik ir as, as, pranešimus spaudoje, bet ir bet ir e, žvalgybos agentūrų institucijos atstovai Vokietijoje, taip pat ir e, jūsų, e, jūsų partijos pirmininkas, kaip tik pasakė, kad yra pagrindo kelti tokių, tokius įtarimus. Iki šiol tyrimas net nešia jokių rezultatų, būtent ar, sakykime, žvalgybos agentūrų darbuotojai yra, įtraukti, yra įsitraukę į politinę veiklą. A, Mes e, pirmiausia turėtume užtikrinti e, masinį domenų saugojimą ir kontroliuoti geriau institucijas. Taip mes jau sakėme anksčiau. Jau e, anksčiau mes jungtinės karalystės ir Vokietijos žvalgybos agentūros minėjome, kad jos viršė savo įgaliojimus. Žinoma, neturime visų faktų, bet Bet užtenka ir to, ką mes žinome, kad e, galėtume teikti, kad vyksta plačios rimties e, e, veikla. Ir žvalgybos agentūros pirmiausia ne kovai su terorizmu, bet kit, visai kitiems veikimams yra panaudojama. O tai, o tai tikrai yra netinkama veikla žvalgybos agentūrams. Ir šiuo atveju mes matome, kad parlamentinė kontrolė neveikia. Taigi, vienintelė tinkamiausia reakcija būtų išsiaiškinti visus faktus, būtent e, e, remiantis Vokietijos e, tyrimo komiteto pagalba ir kad būtų išaiškinta visa situacija. Svarbiausias vaidmuo tenka tiems plačiai aptartiems selektoriams būtent kurie yra panaudojami NSA veikloje. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas turėtų toliau nagrinėti šią temą. Tai rodo pirmiausia nauji teisės aktai Prancūzijoje, kurie pa, a, įrodo, kad, a, kad Prancūzija taip pat nori išnipinėti savo a, piliečius, kaip ir Patriot Act Junktinėse Amerikos valstijose. A, Panas Kesnodepsi. Ačiū, pana pirmininkė. Manau, kad Europos liaudės partijos kolegė bando e, šiek tiek sušvelninti problemos mastą, nes e, būtent e, Vokietijos vyriausybės ombudsmenas pradėjo šią diskusiją ir tas klausimas tikrai nėra susijęs vien tik tai su informacijos perdavimu apie Europos piliečius, politikus ir verslininkus ar verslo įmonės. Ir uh, jūs kalbėjote tik apie vakarų Europą, tačiau manau, kad ši problema apriepia visą Europą ir čia kalba turėtų eiti ne tik apie <clears throat> bendį ir uh, NSA tarpusio bendradarbiavimą, tačiau taip pat ir apie tam tikras problemas Vokietijos žvalgybos institucijose, slaptosiose tarnybose, kurios dideliu mastu renka informaciją apie piliečius, verslininkus, politikus ir e, ta informacija nėra vyk, renkama užtikrinant tinkamą demokratinę kontrolę. Aš kaip parlamento narys, kaip pilietis norėčiau apie tai daugiau žinoti. Ačiū kolega jūsų Kalbėjimo laikas baigėsi, dabar dviem minutėm suteiksime galimybę pasakyti poniai Initfeld. Ačiū pirmininkė. Kiek kartų mes šioje salėje diskutavome neteisėtų šnipinėjimo atvejus e, politikų, žurnalistų, piliečių, informatorių suiminėjimus NSA, e, Belgakomo kiti šnipinėjimo atvejai. Pone e, Fosai, jeigu mes kalbėtume tik apie JAF slaptasias, e, jeigu mes čia kalbėtume ne apie JAF slaptasias tarnybas, o apie E, Kinijos slaptasis tarnybos, kurios mus šnipinėtų, ar tokios pačios pozicijos laikytumėtės? Mes turime patvirtis galiojančias taisyklės dėl mūsų piliečių privatumo apsaugos ir kas turi tą privatumą užtikrinti. Europos liaudės partijai nei asmens privatumas, nei teisės viršenybė, nei tarptautino tarptautinė teisė nerūpi, todėl piliečiai negali tikėtis jūsų jokios apsaugos. Buvo kalbama apie taip vadinamą valstybių narių kompetenciją ir kad mes nieko negalime padaryti prieš tarybą, e, prieš jos poziciją. Aš čia vos nepas, e, nepavartojau neparlamentinio žodžio arba žodžio, kurį nebūtų, ne, negalima, kurių kurio galima vartoti parlamento salėje. Tai e, jeigu mes jau sutarėme dėl to, kad tokia veikla yra neprimtina ir neteisėta, tai kada gausime pagaliau atsakymus, kada išgirsime atsakymus į savo klausimus. Pone Vosu, jūs teigiate, kad nėra jokių įrodymų, savai suprantama, kad mes neturime jokių įrodymų, nes slaptosios tarnybos veikia slaptai ir būtent dėl to, pone Vosu, Nors jūs ir nesiklausote, mes privalome užtikrinti slaptųjų tarnybų veiklos kontrolę, turime patvirtinti europinės taisyklės, kurios būtų taikomos uh, slaptųjų tarnybų veiklai tarp valstybinių mastų, nes privalome apginti savo piliečių teisės. Ačiū. Minutes, uh, Mrs... Pusantros minutės, ponė Ems dabar kalbės. Labai ačiū. Visuomet nujautėme, kad tai vyksta ir galiausiai apie tai buvo kalbama arba uh, pradėta kalbėti viešai ir netgi šaunioji bendė tarnyba tokią veiklą vykdo. O tuo tarpu visi mes bandome apsimesti, kad uh, tai nevyksta, kad nei ekonominis šnipinėjimas, nei piliečių duomenų rinkimas apie piliečius, politikus, žurnalistus nevyksta, nors pagal visus galiančius įstatymus tokia veikla yra draudžiama. Mes puikiai žinome, kokie yra faktai ir Noriu pasakyti, e, kad kai mes labai e, čia e, energingai diskutavome apie NSA skandalą, slaptųjų tarnybų atstovai rinksmai kikeno <clears throat> susirinkę kur nors kitoje vietoje ir šaipėsi iš mūsų. <clears throat> Kai kur tai vadin, tokia veikla vadinama valstybės išdavimu O tuo tarpu tos tarnybos elgesi niekino nekontroliuojamos, daro, ką nori. Noriu paklausti, kiek dar mes toleruosime tokią situaciją. Manau, kad reikia jai padaryti galą. Ačiū dabar pusantros minutės, ponas Albrechtas kalbės. Ačiū, pirmininkė, kolegos, Mėla komisijos narė, jeigu pasitvirtintų šie žiniasklaidos pranešimai, tai reiškia, kad šnipinėjimo skandalas pasiekė naują lygmenį, nes kalba dabar turėtų eiti ne tik apie JAV slaptasias tarnybas, tačiau apskritai apie visas slaptasias tarnybas, kurios nesilaiko teisės viršenybės principų ir pažeidžia nustatytus demokratinius standartus. Pone komisijos narė Jūrova pribrendo laikas atlikti tinkamą tyrimą dėl to, ar valstybės narės pažeidinėja savo saugumo, saugos tarnybų, saugumo tarnybų, slaptųjų tarnybų veikla ES teisės normas nes remiantis Snaudenos leistą informaciją galėtume daryti išvadą, <clears throat> kad uh, Vokietijai uh, kitos ES valstybės narės nėra draugiškos šalis, o gal Vokietijos kanclerė iš tiesų uh, nebūtinai turėjo omenyje tai, ką tvirtino apie tai, kad ES valstybės narės yra draugiškos Vokietijai šalis. Manau, kad pirmiausia būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi ES sutarčių ir kitų teisės normų. Dabar žodis pana Lebreton. Ačiū, ponė pirmininkė. 2001 metų Vokietijos slaptasios tarnybos šnipinėjo Europos įmonės asmenys, ypač Prancūzijoje jungtinių valstybių užsakymų tą informaciją atskleidė Špygelio žurnalas ir ją patvirtino ponė Merkel. Kanclerė bando savo e, atsakomybės išsiginti, e, suversdama visą kaltę specialiosioms tarnyboms. Tai yra labai rimtas reikalas, kadangi tai rodo, jog e, Vokietija išdavė Prancūziją ir kitus partnerius dėl e, Amerikos. Ji bando įrodyti, kad e, Vokietija instrumentalizuoja ES tam, kad ji tarnautų amerikiečiams. Iš to reikėtų pasimokyti ir e, e iš naujo persvarstyti e, transatlantinę sutartį. Ačiū pusantros minutės ponui Zveriui. Ačiū. Šitas šnebinėjimo skandalas, kuris yra susijęs su NSA, jisai buvo nagrinėjamas taip pat ir praeityje. Todėl šios diskusijos yra nereikalingos. Mes turėtume kalbėti apie kibernetinį saugumą O tie, kurie e, norėjo kalbėti apie šitą šnipinėjimą, jie pasakė, kad tai buvo slaptas bendradarbiavimas tarp Vokietijos ir JAV žvalgybos agentūrų. Žinoma, tai yra slaptas bendradarbiavimas. Tai būtent tai yra slaptos agentūros, tai žvalgybos agentūros. Mes turime, žinoma, jas kontroliuoti tam tikrų lygių, nes čia mes turime užtikrinti ir savo saugumą, Bet e, duomenų apsauga tai yra viena iš mūsų teisių kaip, kaip asmenų teisė. Ir mes turėtume tą apsaugą užtikrinti e, duomenų apsaugos e, reglamente, nes jame kalbame tik tai apie 28 duomenų apsaugos standartus, kurie dabar egzistuoja Europos Sąjungoje. Šiuo atveju mes turėtume apsaugoti tos duomenys tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Ir tie duomenys svarbus pirmiausia yra kovojant su nusikalstamumu. Aš manau, kad jokia valstybė, net Europos Sąjunga, negali savo leisti pažeidinėti žmogaus teisę, nes tos teisės yra vienas iš svarbiausios. Aš manau, kad didysis brolis yra nei vokietis, nei amerikietis. E, Panas Marijas, dvi minutės. Iš tikrųjų, buvo iškeltas klausimas, kodėl mes diskutuojame šio klausimu šiandieną. Taigi, aiškiai pasakykime, kad e, dabar e, girdėdami apie kankinimus, kuris atlieka NSA, tardydami savo, savo sugautus asmenys, mes turime pagalvoti, kaip mes turime apsaugoti savo piliečius nuo nereikalingo špionažo nuo špionažo, kuris skirtas ne kovai su terorizmu, kuris skirtas ne mūsų apsaugai, bet apskritai yra perteklinis. Čia šiuo atveju buvo šnipinėjamos įmonės vakarų Europoje ir buvo Europos Sąjungos bei Vokietijos teisė pažeista. Mes kalbame apie tai, kad, kad Washington Post ir Špygelis būtent pabrėžė, kad tai tikrai rimtas dalykas. Ir Vokietija ir Prancūzija būtent, būtent atkreipė tai dėmesį. Ir mano valstybėje narėje būtent e, vyksta bendradarbiavimas su NSA. Ir mes parlamente būtent turėtume ginti savo piliečius nuo nereikalingo kišimosi jų privačią erdvę. Šiuo atveju mes kalbame apie daugybę įtarimų. Bet e, kaip Washington Post ir Der Spiegel e, pasakė, tai iš tikrųjų yra rimtas kišimasis piliečių laisvės ir teisės. Mes turime atitinkamą kompetenciją šioje srityje. Tai, tai būtent mes turime paprašyti valstybių narių būtent apsaugoti savo piliečius. O to, to, to kol kas nepastebiu. Tai būtent konkrečių žingsnių reikia siekiant apsaugoti piliečius. Ir būtent Bundestagas e, e Vokietijoje e, būtent e, atlikta tam tikra pažanga. Tai ir, ir individualūs parlamentarai tuo rūpinosi, tačiau atskiros valstybės, valstybės narės nesirūpinosi tuo, kad nebūtų pažinėjimas pagrindinės žmonių teisės. Ačiū. Evanas Weinholzeris, dvi tai minutės jums. Ačiū, panė pirmininkė. Aš bijau, kad čia ne paskutinis kartas, kai mes turime nagrinėti tokius klausimus. Ir, ir E, mes matome, kad e, žvalgybos agentūros e, jos veikia tamsoje, o tamsa kelia baimę žmonėms. Mes, Europos parlamentas, mes norime užtikrinti saugę, teisėtą ir laisvą Europą. Todėl mes turime teisės viršnybės principą įgyvendinti ir apibriežti policijos bei kitų tiesiogos institucijų e, e, kompetenciją. Taigi būtent bet koks įsikišimas į privačią erdvę turėtų būti pateisintas ir ne, nesistemiškai turėtų būti pažeidinėjimas e, žmonių teisės. Tai būtent mums reikia parlamentinės kontrolės, tai yra gerai, ką mes jau iki šiol darome, mums reikia intensyvios kontrolės visoje Europoje ir valstybės narėse, kur vyksta tokie, toks špenažas ir galiausiai mes turime reformuoti domenų apsaugą nes duomenų apsaugos standartų yra per daug. Be to, mums reikia užtikrinti informacinių technologijų ryšių apsaugą, ES infrastruktūrą ir sukurti būtent Europos duomenų tinklų apsaugos sistemą. Ir, žinoma, turime apsaugoti informatorius, kurie teikia informaciją apie, apie tokius špenažus. Uh, Taigi, dvišaliuose e, susitarimuose e, praktiškai nekalbama apie šitokį šnipinėjimą, jie tikriausiai nėra e, reikšmingi. Mes a, turime įpareigoti tinkamas valstybės, ne, a, nežvalgyti kitų valstybių, nerinkti informacijos. Taigi, a, SWIFT ir kitose susitarimuose turi būti a, priimti sprendimai ir galiausiai komisija turi imtis tam tikrų priemonių, atsižvelgdama į mūsų išvadas, kad toks špionažas nebūtų galimas. Taigi, ponios ir ponai, laisva visuomenė yra atpažįstama iš to, kad ji yra pasirengusi E, išsiaiškinti, kada yra pažeidinėjamos žmonių teisės ir ištaisyti savo klaidas. Taigi, dabar spontaniški pasisakymai, mes turime tik tai vieną kalbėtoją sąrašą, panas Jakovič. Uvijek sam vrlo oprezan kada se ugovorim u parlamentu. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Tikrai įdomu, e, kad parlamentas dabar remiasi spaudos pranešimais. Žinoma, e, bet šiuo atveju yra daugybė įtarimo ir daug abejonių jau buvo apie tai e, pasakyta. Taip pat buvo e, pasakyta ir, kad ši diskusija yra nereikšminga ir beprasme. Iškai priešingai, šią diskusiją reikia plėtoti. Vokietijos Bundestagas pasakė, kad reikia ištirti likščiolinį tą špionažą, kuris buvo vykdomas. Ir turi būti vykdoma kontrolė. E, būtent e, to bendradarbiavimo e, tarp Vokietijos ir JAV žvalgybos agentūrų. Mes negalime šnipinėti vieni kitų, mums reikia pasitikėjimo, reikia pasitikėjimo piliečiais, institucijomis, kad jie, piliečiai pasitikėtų mumis. Ir šiuo atveju mes matome, kad turime apsaugoti savo politinę sistemą, savo piliečių, savo institucijas. Ačiū. Dabar sugrįžkime prie komisijos narės Jarovas. Uh, for, for Ačiū už šias diskusijos, jos iš tikrųjų prasmingos. Labai gerai, kad iškeliame šį klausimą. Mano žanginėse pastabose a, buvo tik tai patikta sausa informacija. Mes neturime jokių įrodymų neturime pakankamai faktų, mes žinome tik tai, tik tai informaciją iš spaudos ir man kaip e, advokatiai e, tai yra esminė sąlyga. E, būtent faktų buvimas ar nebuvimas, ar mes galime padaryti kažkokias išvadas. Ne, ir be to, ES kompetencija yra ribota, čia yra valstybių narių reikalas, būtent šitas šnipinėjimas. Tačiau aš turiu pasakyti, po to, kai aš išklausiau informaciją apie šią galimą naują skandalą, kad būtent amerikiečių žvalgybos agentūra naudojasi Europos piliečių duomenimis, tikrai mane privertė susimastyti. Nes būtent dabar mes vykdome dėrybą su amerikiečių institucijomis, būtent saugaus uosto sistemą bandome sukurti ir mes kalbame apie tam tikras išimtis, kada JAF žvalgybos agentūros gali naudotis Europos piliečių duomenimis arba e, juridinių asmenų duomenimis, kurie e, pateikiami e, Junktinėms Amerikos valstijams. Turiu pasakyti, kad darybos nuo to netampa lengvesnės, netgi atvirkščiai. Mes dabar pasiekėme tam tikrą, tam tikrą trapų pasitikėjimą vieni kitais. įvairiose situacijose, bet e, e, tos naujienos tikrai nesustiprina to pasitikėjimo. Bet dėrybose mes norime e, įtvirtinti tam tikras taisyklės, kurių laikytųsi abi dėrybų šalis. Ir mes norime konkrečių garantijų iš amerikiečių, kad bus laikomasi atitinkamų taisyklių, raštų sudaryto taisyklių ir kad būtų praktiškai taikomos tos taisyklės. Vėlgi, dėrybos yra labai sudėtingos ir artimiausiamis savaitėmis mes norėtume baigti šias, šias dėrybas, taip būtent gegužės pabaigoje. E, ir norėtume, kad būtų e, parengtos taisyklės raštu, kaip bus traktuojami šie duomenys būtent pagal saugaus uosto sistemą. E, dėrybos vyksta ir toliau. Ir lygiai grečiai mes siekiame užbaigti duomenų apsaugos reglamentą, kuris e, galbūt birželį bus patvirtintas taryboje, būtent e, rengiant ir policijos direktyvą. Taigi aš informuosiu Jūs, kas vyksta šioje srityje ateityje. Ačiū komisijos nariai. Diskusijos baigtos, persime prie kito darbo tokės punkto. E, mes Mes dabar norim paprašyti pasikeisti komisijos narių. Tęsime savo diskusijos ir ponė Gil suteiksiu žodį būtent